Szanowni Państwo, pozwalam sobie <clears throat> otworzyć. Taigi dar sveiki, gerbiamas ponės ir ponai. Dabar norėčiau pradėti pirmąjį mūsų regionės plėtros regiono posėdį per pirmąją kadenciją 2009-2013 metų laikotarpyje. Norėčiau priminti visiems europarlamentarams, jog tik nuo antrosios kadencijos regionės plėtros komitetas egzistuoja šią sudėtimi, nes per ankstesnę kadenciją mūsų komitetas buvo transporto ir regionės plėtros komiteto pakomitetis. Na, o dabar. Kaip penkeris metus varankiškai egzistuojantis komitetas jau sukopėme nemažai patirties ir dabar mūsų komitetas pradeda darbą per naują kadenciją. Labai malonu pradėti šio komiteto posėdį, steigiamąjį posėdį. Na, aš šiame komitete dirbau ir per praeitą kandenciją, buvau pirmininko pavaduotoju ir dabar man tenka garbinga užduotis pirmininkauti renkant mūsų komiteto valdybą. Na ir pirmiausia, mums teks išsirinkti pirmininką, o po to pirmininko pavaduotojus. Norėčiau priminti, kad pagal darbo tvarkos taisyklės, jeigu yra po vieną kandidatą vienas pareigas, tai tuomet rinkti galima garsiai pritarint balsu. Kita galimybė, aišku, jeigu yra pagidaučių balsuoti slaptai, tai reikia aštuonių narių, kurie pageidautų rinkti slaptuoju būdu. Na. Todėl dabar siūlyčiau pradėti balsavimus. Na ir pirmiausia, norėčiau išsiaiškinti, ar yra kvorumas. Tai yra, ar mūsų komitetas dabar teisėtai gali rinkti pirmininką ir pirmininkų pavaduotojams. Taigi paprašysiu sekretariato nustatyti, ar egzistuoja kvorumas. Na, man ką tik pasakė, kad kvorumas yra ir todėl galime rinkti naująjį pirmininką ir pirmininkų pavaduotojas. Todėl dabar paprašysiu teikti kandidatus į pirmininko pareigas. Kaip tai numato darbo tvarkos taisyklės. Taigi, kreipiuosi politinių frakcijų atstovus. Kas iš jūsų gali teikti kandidatą į pirmininko pareigas, ponia Lamsdorfai iš EPP grupės koordinatorių. Prašau. Dėkuoju, ponė pirmininkė. Labai mielai perimsiu šias pareigas. E, regioninio vystimėsi komitetas iš ties yra svarbus ir tai jis jau pademonstravo per praėjusią kadenciją ir EPP kadencijos vardu norėčiau pasiūlyti ponę Hübner. Ji yra nauja parlamento narė, bet kita vertus ji yra ypač aukštos kvalifikacijos politikė ir manau, kad ji kaip mūsų komiteto pirmininkė tikrai uh, E, įneštų didelį indėlį į mūsų komiteto darbą, todėl ir siūliau ponę, ponę Hüpner šioms pareigoms. Pagal darbo tvarkos taisyklės kreipiuosi į siūlomą narį šioms pareigoms ir paprašysiu patvirtinti, ar sutinkate tapti kandidate pirmininko pareigoms. Taip, sako kandidatė, aš sutinku. Dėkuoju, sako pirmininkas. Kandidatė sutiko. Taigi, tenkinami visi darbo tvarkos taisyklių reikalavimai. Ar būtų kitų pasiūlymų dėl pirmininko pareigų? Na, ir pagal politinės taisyklės tokį kandidatą gali siūlyti tik tais politinės frakcijos. Prašau Prašau prisistatyti. Mano vardas yra François Alfonsi, esu žaliųjų frakcijos. Na, aišku, mes sutinkame su frakcijų siūlymu, tai yra su siūloma kandidate. Na ir egzistuoja bendras susitarimas tarp frakcijų, pagal kurį siūlome šį kandidatę ponę Hübner likščiol buvo komisijos komisarė ir ji dirba regioninės plėtros rytyje. Na ir norėčiau paklausti, ar nesidubliuos funkcijas. Taigi iš karto kreiptis į ponę komisarę ir paprašysiu atsakyti šį klausimą. Dėkuoju, ponė pirmininkė. Aš nesu frakcijos narė ir aš negaliu teikti pasiūlymų dėl šio konkretaus iškelto klausimo, bet galėčiau įsivaizduoti, kad galbūt e, gali kilti tų vadinamų interesų konfliktų, bet per klausimus galime ieškoti sprendimų. Jeigu aš būčiau išrinkta šio komiteto pirmininkė, tuomet galėčiau paprašyti vieno iš mano pavaduotojų pirmininkauti posėdėje, jeigu konkrečiai svarstant tame posėdėje numatytas temas galėtų kilti interesų konfliktų. Tikiuosi, kad tai atsak... taip atsakau kolegos iš žaliųjų frakcijos klausimą. Ir norėčiau dar sėki patikinti, kad uh, iš esmės tai, jog esu išrinkta į Europos parlamentą ir būsiu renkama iš šio komiteto pirmininkės pareigas, taip pat savaime, kaip faktas nereiškia, kad gali kilti interesų konfliktų ir aš asmeniškai tiesiog bandysiu jų išvengti, jeigu jų pasitaikytų ir kaip ten bebūtų, e, laikysiuos darbo tvarkos taisyklių, o pats faktas, kad e, eisiu skirtingas pareigas, dar nereiškia, kad gali kilti konfliktų konf interesų konfliktų, nors, kaip jau minėjau, bandysiu išvengti tokių situacijų, kurias ir minėjo kolega. Pirmininkas, dėkoju, jeigu daugiau pastabų ir komentarų nėra, jeigu niekas nesiūlo balsuoti slaptai, tuomet e, konstatuoju, jog siūlyta kandidatė yra išrinkta į komiteto pirmininkės pareigas. Thank you, Mr. <laughs> So, well, you, uh, Dėkoju visiems, o dabar mano pareiga yra tęsti pirmininkavimą šiam posėdžiui. E, kita mano užduotis yra išrinkti e, pirmininkės pavaduotoją. Suprantu, kad kvorumas nepasikeitė, taigi nereikia jo tikrinti. Dar kartą atliekant tą pačią procedūrą, tiesiog kreipiuosi į parlamentarus, klausdama, ar yra kandidat, kandidatas į pirmąjį, pirmojo pavaduotojo postą. Pone Krel. Dėkoju, ponė Hübner. Pirmiausia, norėčiau širdingai pasveikti Jūs su tuo, kad buvote išrinkta regioninės plėtros komiteto pirmininkės pareigas. Norėčiau palinkėti sėkmingo pirmininkamo, taip pat tikiuosi, kad gerai bendradarbiausime norėtųsi, kad jums nebūtų sudėtinga pereiti iš komisijos dirbti į parlamentą, tarsi pakeisti pusės. Na ir tikiuosi, kad galėsime bendrai renkti uh, būsimas struktūrinės politikos gairias. Na ir siūlau Džordžas Tevakakis į pirmą pavaduotojo pareigas. Uh, Manau, kad e, kolega turi pakankamai patirties ir žinių, kad galėti būti jūsų pirmuoju pavaduotojus ir iš Kretos dirbo daug struktūrinės politikos srityje ir tikiuosi, kad bus išrinktas į pirmojo pavaduotojo pareigas. Labai ačiū. Suprantu, Konstanza, kad ponas Tavrakakis pritarė e, savo kandidatūros kelimui. Po, prašom, ponė Stavrakakis. Dėkuoju, ponė pirmininkė. Aš mielai sutinku su mano kandidatūros teikimu. Dėkuoju. Kitas klausimas. Ar esama daugiau kandidatų į pirmojo pavaduotojo postą? Nematau daugiau kandidatūrų, taigi manau, kad galime balsuoti, išaiškint pritarimą balsu, prašom. That... Taip pat gavau priminimą, jog turiu visiems pranešti, kad gavome e, visų kandidatų finansinės deklaracijas. E, taigi dabar visos iš anksnės sąlygos yra patenkintos, dabar galime pereiti prie antrojo pavaduotojo rinkimų. Prašom dar kartą ponę Van Nisleroj. Ačiū pirmininkė. Visų pirma, norėčiau nuoširdžiai pasidžiaugti tuo, kad buvote išrinkta komiteto, komiteto pirmininkė. O į an, antrojo pavaduotojo postą norėtumėm pasiūlyti Markas Piper, kuris dirbo ir ankstesnės sudėties parlamente ir daug nuveikė šio komiteto labui. Taigi Markus Piper būtų mūsų kandidatas į antrojį pavaduotojo postą. Prašom, ar Markus Piper pritarė savo kandidatūros kelimui. Dėkuoju, ponė pirmininkė, aš savo ruoštų taip pat norėčiau pasveikinti su nomis pareigomis ir mielai prisimsiu siūlomas pareigas tam, kad galėčiau nešti savo indėlį. So Labai ačiū. Kitas klausimas, ar turime e, dar kandidatų į šio komiteto pirmininkės antrojo pavaduotojo postą? Atrodo, kad taip ir yra, taigi e, balsuokite pritardami. O dabar kviečiu Markus čia šalia mūsų. Galime tęsti darbą ir pereiti prie kito darbo tvarkės punkto. Dabar rinksime trečiąjį pirmininkės pavaduotoją, prašom. Pone pirmininkė, aš norėčiau pasveikinti Jūs E, tapus komiteto pirmininkė. Sveikiname jūs šiame komitete. Alde frakcijos vardu norėtumėm pasiūlyti ponę Husmanovą į e, trečiąją pirmininkės pavaduotoją, nes anksčiau, ankstesnės sudėties parlamente, ji e, taip pat buvo vicepirmininkė Taigi dabar norėtumėm pasiūlyti jos kandidatūrą, dėja dėl asmeninių priežasčių kandidatė negali dalyvauti šiame posėdėje, bet paprašė manęs perduoti pritarimą savo kandidatūrai. Labai ačiū už šį pranešimą. Noriu paklausti, ar yra daugiau kandidatų į trečiojo pavaduotojo postą. Jeigu nėra, galime balsuoti plojimais, prašom. Ir e, dabar e, paskutinis balsavimas dėl ketvirtojo pirmininkės pavaduotojo posto. Noriu paklausti, kas nori pateikti kandidatūrą, prašom. Ačiū, ponė pirmininkė. Žalieji norėtų pasiūlyti Mikaelis Tramplonopolos, kuris yra atsakingas už Balkanų ir Viduržėmio jūros regiono bendradarbiavimą. Taip pat pasinaudodamas progą norėčiau pasveikinti komiteto pirmininkę ir palinkėti jums sėkmingo pirmininkavimo. Ačiū. Dėkoju, noriu paklausti pono Trenopulos, ar jūs pritarėte savo kandidatūrai? Na, aš savo ruoštų taip pat norėčiau pasveikinti su tuo, kad buvote išrinkta į pirmininkės pareigas ir mielai sutinku su mano kandidatūros kelimu. <laughs> Dėkoju už jūsų pritarimą. Dar kartą klausiu, ar e, esame daugiau kandidatų į ketvirtojo pavaduotojo postą. Jeigu ne, balsuokime. Taigi norėčiau padėkoti visiems už tokią sparčią procedūrą. E, dabar galbūt porą minučių e, skirsiu padėkai ir e, noriu pasakyti, kad tikrai esu dėkinga už man parodytą pasitikėjimą. E, ketinu dirbti kuo įmanoma efektyviau ir veiksmingiau pirmininkauti šiam komitetui. Savame suprantama, E, sėkmingas darbas pareikalaus bendro darbo, e, konsensuso, bendro sutarimo dėl bendrų iššūkių ir tikslų. Mes naudosimės ankstesniais komiteto pasiekimais, nes per pastarosius penkerius metus komitetas tikrai daug ką nuveikė. Manau, kad politinės diskusijos per ateinančius E, mėnesius ir metus bus tikrai labai reikalingos, tačiau e, reikės ir konkrečių veiksmų, konkretaus darbo. Na, o aš savo ruoštų ketinu ginti mūsų užsibrieštus tikslus ir užtikrinti e, kūrybišką komiteto darbo atmosferą. Ačiū visiems dar kartą, o dabar galime eiti prie įprastinio posėdžio. Taigi oficialiai baigiamas steigiamasis posėdis, o dabar pradėsime įprastinį posėdį. Čia jau turime darbo atvarkės projektą, kuris buvo jums padalintas. Manau, kad susipažinote su darbo atvarkė, nes pirmasis jos punktas ir yra darbo atvarkės patvirtinimas. Kol kas norėčiau Jūs informuoti, kad negavome pasiūlymų dėl darbo atvarkės projekto pakeitimo. Jeigu tokių pasiūlymų nebus e, ir dabar, darbo atvarkę patvirtinsime tokią, kokia yra padalytame dokumente. Taigi dar kartą jūsų klausiu, ar norėtumėte pakeisti darbo atvarkę? Ne. Taigi tvirtiname darbo atvarkę. Ačiū visiems. Taip pat noriu pasakyti, kad regioninės plėtros komiteto posėdžio protokolas Tai buvo balandžio 16-osios posėdis, buvo ką tik išplatintas, kadangi parlamentas posėdžiauja nauja sudėtimi, e, šio protokolo tvirtinti nereikia. Tai yra jūsų informacijai skirtas dokumentas. O dabar pereikime prie trečio darbo atvarkės punkto. Pirmininko pranešimai. Tiesiog norėjau pateikti tris pranešimus ties šiuo darbo atvarkės punktu. Pirmiausia, norėčiau pasakyti, kad kalbant apie nuomonę biudžeto klausimų, kas bus labai svarbus klausimas per ateinančias savaitės, reikia pasakyti, kad buvo paskirtas pranešėjas biudžeto klausimų. Pone Petrė iš EPP, tačiau ji nebuvo perinkta į parlamentą. Taigi dabar mums iškilo užduotis e, gana rimta problema dėl laiko trūkumo kad būtų laiku patvirtinta šią nuomonę, e, taigi reikia pasirinkti naują pranešėją. Tokiais atvejais, kai laiko lieka ganėtinai nedaug, o klausimas yra santykinai nekontroversiškas, tuomet e, pranešėjų skiriamas pirmininkas pasiūlęs ankstesnį pranešėją. Taigi Mirakas galbūt galėtų ir perimti šios nuomonės tolimesnį rengimą galėtų tapti jos pranešėjų. Pone Lambert. Ačiū, pirmininkė. Aš manau, kad jūs esate teisi, ponė Petra, nebuvo perinkta, tačiau mūsų komitetas turi užtikrinti, jog vaidintumėm svarbu vaidmenį rengdami biudžetą ir parengtume šią nuomonę. E, taigi pasinaudokime anksčiau taikytų metodų, kuomet komiteto pirmininkas perima pranešėjo vaidmenį ir užtikrina, kad nuomonė būtų pateikta laiku pagal numatytą procedūrą. Na, o dokumente yra vienas akcentuotinas aspektas. Mes, kaip regionės plėtros komitetas, anksčiau e, siūlydavome įvairius inovatyvius finansuotinus projektus, pilotinius projektus. Pirmininkė, norėčiau Jūs pertraukti, nes kol kas dar nenagrinėjame a, e, Jūsų minėto darbo atvarkės punkto. Taigi aš galėčiau pritarti Jūsų pasiūlytai procedūrai, sako parlamentaras. A, e, Pone Šeter. Dėkuoju, ponė pirmininkė. Norėčiau paklausti. Jūs ką tik ką paaiškinote ir minėjote, kad ten tose sritise, kur gali kilti interesų konfliktų, kad jūs atsižvelgti tos jautrius klausimus. Na ir, aišku, biudžeto klausimai yra jautrus. Komisija siūlo vienus dalykus, O dabar jūs tarsi pirmininkausite tuose posėdžiuose, kur bus kalbama apie biudžetą. Man atrodo, tai problemiška. Geriau būtų, jeigu būtų kiti pavaduotojai, kurie pirmininkautų tų temų svarstymai. O galbūt frakcija dar reikėtų aptarti šios klausimus. Comment, e, have... Dėkoju už komentarą, problemų neižvelgiu ir jeigu norėtumėte pasiūlyti pirmąjį pirmininkės pavaduotoją, prašom, bet galbūt dar kas nors turi panašių komentarų. Pone Krak. Dėkoju, ponė pirmininkė. Na, turiu pasakyti, jog mūsų frakcija pritarė tam, kad pirmininkė vadovautų šiems klausimams ir manau, kad šią problemą neturėtų kilti, nes per, per praėjusius metus ir ankstesnius metus nebuvo dis problemų diskusijų metu dėl. Uh, Nebuvo problemų diskusijose dėl biudžeto su komisija, ko problemas kildavo su taryba, dėl tarybos ir poniai Nistin uh, Val Merkin norėčiau pasakyti, kad e, praeitais metais pradėti bandamieji prade, projektai mūsų komitete uh, užtikrins testinumą, nes tie tų projektų trukmė siekia dviejus metus. To repeat, to confirm that we will have the debate and norėčiau pakartoti on, on the comments. Uh, proposal... Norėčiau patvirtinti, kad diskusijos vyks pagal penktą darbo atvarkės uh, punktą. Mm Išgirdom pasiūlymą pateiktą panešą, ar būtų dar komentarą dėl to. Prašom. Ačiū pirmininkė. Esu nu, pranešėjas, atsakinės už pranešimą dėl kito, kitų metų projekto. Ir kaip nuolankus šio komiteto narys norėčiau pabrėžti, kad mūsų diskusijos vyksta su taryba. Tai yra biudžeto projektas yra keičiamas parlamento narių. Taigi apie biudžeto projektas yra svarbi pamatinė medžiaga ir iš tiesų neižvelgiu jokių problemų, kad e, naujas komiteto pirmininkas e, ir regionės plėtros uh, E, komisaras e, atliktų šitą darbą. Mūsų diskusijų e, tema iš tiesų yra dėl, dėl biudžeto parengto taryboje Liepos pradžioje. Ačiū už komentarą. Dabar norėčiau paklausti ponio Šat, ar, ar išlieka tokios pačios pozicijos. Uh, Jeigu e, taip, tai e, šį klausimą aptarsime per koordinatorių posėdį vykstantį po, po šio posėdžio. Mes kaip žalieji pasiliekame prie ankstesnės pozicijos. Yes, so we will take this issue to the coordinators. Taip, kelsime šį klausimą koordinatorių posėdėje. Norėčiau informuoti, kad koordinatorių posėdės vyksta iš karto po šito posėdžio. Na, o dabar norėčiau paskelbti tik tai uh, galutinį terminą pakeitimams teikti. Tas terminas yra rūpiučio 10 dėl nuomonės projekto bus balsuojama per posėdį rugsėjo antrą dieną, kadangi laikas spaudžia. Tai iš tiesų e, sutarėme. kad e, klausimą dėl pranešėjo svarstysime per koordinatorių posėdį. Antras mano e, pranešimas pagal trečią darbotvarkę. Darbotvarkės punktą e, tai būtų regionės politikos komisaro klausimai. Galbūt žinote, kad pirmininkų sueiga Liepos 9 dieną susitarė dėl tokios lengvesnės procedūros šio klausimo ir uh, E, komisaras e, mūsų komiteto posėdėje dalyvaus rugsėjo antrą dieną. Ir e, posėdžio koordinatorius viskas stebės ir užtikrins, kas bus, kad būtų atliktas vertinimas šitų klausimų ir vertinimas pristatytas pirmininkų suveigai. Ir turbūt tuo mūsų vaidmuo ir bus baigtas ir balsuojama šio klausimu bus per rugsėjo mini plenarinę e, sesiją. Dar vienas dalykas, vedėme e, sanglaudos politikos Taip pat pateikta pora informacinių e, pranešimų, dabar tik tai anglų kalba kol kas, e, turbūt jums bus naudinga, kito, e, variantai kitomis kalbomis bus išsiusti elektroniniu paštu rugsėjo mėnesį kas būtų labai svarbu naujiems mūsų komiteto nariams. Jūs rasite informacijos apie politiką, kurią svarstysime čia. Čia svarstysime svarbiausius šios politikos aspektus. Taip pat patikta informacijos apie praktinį komiteto kasdienį veikimą, taip pat e, kaip veikia sekretariatas yra pristatyta, kaip e, e, frakcijų, tarkim, patarėjai veikia, kiti klausimai pristatyti yra, jeigu jums reikėtų daugiau informacijos ir apie politiką, ir apie komitetą, tai sekretariatas yra visuomet pasirengęs jums padėti, kai tik tai to jums reikės. Tad toks būtų paskutinis trečiasis mano pranešimas. O dabar galime pereiti prie ketvirto darbo atvarkės klausimo, jeigu e, komentarų nebūtų. Ketvirtas darbo atvarkės klausimas - devintųjų metų posėdžio kalendoriaus patvirtinimas. Ši informacija jums taip pat išdalinta buvo. Ir norėčiau Jūs informuoti, kad kalendorius buvo patvirtintas vienbalsiai ankstesnės sudėties komiteto. Ir jei nebus prašoma, dėl pakei, prašoma pakeitimų, balsuoti reikalo nebus. Taip pat suprantame, jeigu prašymų nebus, tai bus laikoma, kad buvo e, pritarta visoms kitoms e, likusioms 9 metų posėdžių datoms. Nematau, kad kas prašytų žodžio, tad galime e, patvirtinti šį kalendorių. Dabar pereiname prie penkto darbo tvarkės klausimo, dešimtųjų metų biudžetas, trečias skirsnis. Žinoma, Tai labai svarbus metų laikas, svarbus metas mūsų komitetui. Sekretariatas tuo tarpu parengė nuomonės projektą, kuris taip pat jums buvo išdalintas. Norėčiau tik tai pakartoti, ką sakiau savo įžangoje, yra nustatytas e, terminas pakeitimams teikti dėl šio nuomonės e, projekto. Ir dėl nuomonės projekto bus balsuojama ir dėl pakeitimų bus balsuojama per kitą posėdį mūsų, tai, kuris vyks rugsėjo antrąją. Dabar norėčiau pasiūlyti pradėti diskusijas, nes kaip supratau e, iš komentaro ir Lambert Van Nistero ir Konstantin Arke, kad e, iš tiesų e, yra komentaro, todėl dabar ir siūlau pradėti šias diskusijas. Beste voorzitter, eh, het ligt niet in de bedoeling om. Pone pirmininkė, Na, negavertėtų gal čia per nelik plačiai diskutuoti, nes daugelis e, pranešime nušviestų dalykų jau buvo paliesti mūsų komiteto posėdžiuose. Pavyzdžiui, čia paminėčiau penktąjį punktą. Na ir reikėtų tinkamai sureaguoti į tokią siūlomą biudžeto uh, patais. Na ir norėtųsi, kad e, biudžeto eilutės dydis būtų toks pat kaip ankstesnis. Dabar pakomentuosiu ketvirtąjį punktą. Na, kai tas ketvirtasis punktas kaip ir aptaria mūsų komiteto arkliuką. Na ir e, šioje srityje per praeisę kadenciją pavyko pradėti keletą bandomųjų projektų. Pavyzdžiui, paminėsiu projektą skirtą sanglaudai pasauliniu lygiu ir e, tikrai visas pasaulis labai sustebėmėje stebė, kaip per pastaruosius 20-30 metų formavome ir vykdėme sanglaudos politiką. Na ir, o ta sukaupta patirtis bus taikoma ir pasaulinių lygų, pavyzdžiui, tai daryti jungtinės tautas. Tai susiję su mūsų minėtu bandomuoju projektu. Na ir galima būtų numatyti atitinkamą biudžeto eilutę šiam projektui. Kitas jau minėtas projektas yra Erasmus, e, kuris leistų uh, E, atitinkamai renkti e, liaudės atstovus bendruomenių lygių. Kitas projektas yra susijęs su Romo bendruomenė, o dabar tarsi nubrauktas finansavimas Erasmo projektui, nes 2010 m. biudžete tam nenumatytos lėšos. Bet vėlgi norėtųsi, jog komitetas rugsėjo mėnesį arba bent jau kiek įmanoma anksčiau informuotų mus apie pažangą pasiekti vykdančiuos projektus. Mes juos parėmėme labai entuziastingai, tačiau norėtų sužinoti, kiek pasiekta, kad būtų skirta lėšų iš biudžeto šiems projektams. Dėkoju, ponė pirmininkė. Norėčiau priminti, jog reikia būtinai pasirūpinti, kad tie uh, bandomieji projektai, kuriems nebebuvo skirta lėšų, kad lėšos jiems būtų skirtos ir jie būtų tesiami. Ir būtų labai gerai, jeigu komisija parengtų ataskaitą apie tai, kas jau atlikta. Na ir manau, kad atsižvelgianti tai, jog bandomieji projektai paprastai trunka dviejus metus, jog šiais metais neturėtume darytis naujų pilotinių bandomų projektų, o tiesiog pasirūpinti, kad praeitais metais pradėti bandomieji projektai būtų tinkamai užbaigti ir tuomet atsižvelgiant į bandomųjų projektų rezultatus galėtume suformuluoti strategijas ir pažiūrėti, ką daryti toliau. Ir manau, kad mūsų poziciją dėl biudžeto šio požiūriu reikėtų šiek tiek keisti. Dėkuoju, prašau dar vienas kolega. Pone pirmininkė, atsiprašau, sako kitas kalbėtas, ar mane girdite taip. Norėčiau paklausyti štai ko. Kiek žinau, 2010 metų biudžete ar, kalbama apie e, Jaspers e, ir e, Erasmus projektas. Taigi norėčiau paklausti štai ko. Na, valstybės narės turi pateikti, e, turėjo pateikti iki praeitų metų pabaigos visą informaciją apie regioninių, e, regionės plėtros fondų veiklą ir jų lėšų e, panaudojimą, o komisija turės sekti, ar visi mokėjimai e, buvo, iš regioninės plėtros fondų buvo atlikti. Tačiau e, Čia šiame dokumente kalbama apie struk... sangaldos fondą. Ir valstybės narės turi pateikti atitinkamą dokumentaciją apie sanglaudos fondų e, lėšų panaudojimą. Taigi norėčiau dabar paklausti dėl tų dokumentų apie lėšų iš regioninio fondo panaudojimą norėčiau dar kartą sugrįžti prie diskusijų dėl 2010 metų ir atitinkamo biudžeto. Taigi, norėčiau paklausti, kaip yra su 2004-2006 metų uh, biudžeto lėšų regioninėms fondams panaudojimu. Yes, please. Taip, prašau, kolega. Kažkas dar prašė žodžio, prašau. Pone pirmininkė, gerbiami kolegos, Norėčiau iš karto pratesti mano pirmtako klausimą. Na, tarsi teigiame, jog lėšų busimiems biudžeto projektams nelabai norma duoti. Taigi tiesiog reikia pasiaiškinti, ar yra. Ir norėtųsi, kad mums suteikta informacija apie tai, kaip yra su biudžeto likučiais ir kaip yra su operaciniu e, programų gyvendinimu ir atitinkamu jų finansavimu iš biudžeto. Ačiū. E, e, Dėkoju, ponė pirmininkė, kalbėsiu vengrų kalbą. Gerbiami kolegos. Norėčiau pakalbėti apie biudžeto taikinimo procedūrą. Na, mūsų keliami klausimai šiame posėdėje jau buvo kelti ir taikinimo komitete ir jo posėdėje. Ir Iš parlamento pusės mes padarėme vieną šalį pareiškimą, kuriame iš vienos pusės teigiamai vertiname komisijos žengtus žingsnius, kurie leis užtikrinti, kad mokėjimai bus vykdomi greičiau, bent jau bus bandoma juos vykdyti greičiau. Ir beje, parlamentas pavasarį atitinkamai priemis ir savo uh, sprendimų ir norėtųsi, kad būtų taikomas priemonės ir daromi žingsniai. Kita vertus, labai malonu, jog buvo paminėta, kad nepakankoja užtikrinti, jog valstybės narės panaudotų tas lėšas ir jas išleisti, tačiau reikėtų taip pat pasižiūrėti, ar pats procesas yra veiksmingas ir ar tos lėšos leidžia pasiekti nusibrieštų tikslų, juk būtent tam ir skiriame mokesčių mokėtojų pinigus. Na ir norėtųsi atkreipti dėmesį tai, jog dabar mūsų formuojamas biudžetas atitinka krizės kontekstą, krizės laikų dvasę. Matome, jog komisija tikrai bando sudaryti planus, leisinčius pagerinti situaciją, bando triesti atitinkamas lėšas ir kita vertus, sanglaudos fonde yra didi, daug lėšų, kurias galima būtų panaudoti ekonomikos atgaivinimui. Taigi, mano klausimas yra štai koks. Ar visos valstybių narių vykdomos programos atitinka šitas tikslus? Jų yra tų programų labai vairių, didelė, plat, didelis spektras. Tačiau norėtųsi, kad valstybės narės peržiūrėtų šias programas ir užtikrintų, kad lėšos būtų panaudojamos tikslingiau tam, kad būtų padidėtų e, bendras vidaus produktas, kad būtų kuriamas naujas darbo vietos, kad būtų padedamas smulkiam ir vidutiniam verslui. Būtent atitinkama viena šalį pareiškimą parlamentas padarė e, per taikinimo procedūrą Na ir dabar žiūrė, sužinome, kad taryba kaip ir teigiamai žiūri tokį mūsų pareiškimą. Ir kadangi šis klausimas yra labai svarbus dalykas, taryba norėtų sugrįžti prie šio klausimo rugsėjo mėnesį. Ir galbūt e, šis klausimas bus taryboje palaikytas. Taigi ir taryba jį palaikys. Na, kiek žinau, šitoks pareiškimas puikiai atitinka mūsų komiteto dvasę. Ir kaip už šį klausimą atsakingas pranešėjas, skirsiu ypatingą dėmesį regionės plėtros klausimams. Na ir manau, kad reikia pasinaudoti visą turimą veiksmų laisvę, kuri beje nėra didelė. Ir labai palaikau dabartinę uh, nuomonės e, versiją. Dėkoju, ponė pirmininkė. Na, manau, kad biudžeto komitetas šiaip ar taip gauna skaičius iš komisijos, tai yra kaip e, lėšos panaudojamos vykdant regioninės programas ir todėl manau, kad mums taip pat bus lengva gauti atitinkamą informaciją. Turėčiau vieną pastabą. Kai gausime skaičius, tai e, gauname tuos skaičius iš 2008 e, metų biudžetą, o 2008 metais buvo pat, tik patvirtina ta dauguma operacinių programų. Na, o greičiausiai po keturių savaičių sužinosite, jeigu dar nežinote, kad regionuose programas buvo vykdyti gan sudėtinga, pradžia buvo sudėtinga. Ir lėšos 2008 metais nebuvo panaudomas taip intensyviai, kaip norėtųsi. Ir todėl neturėtume reaguoti iš tai tą faktą sumažindami lėšas 2010 metų biudžete. Prisimenu, kad egzistavo taisyklė N plus 2 arba N plus 3, tai reiškia, jog regionai privalo pasinaudoti lėšomis po to, kai projektai buvo pradėti vykdyti. Tai yra praėjus dviems arba vėliausiai trims metams tam, kad tie projektai būtų iš tiesų gyvendinti regionuose. Ir mes kaip, uh, už, <clears throat> mes kaip biudžeto institucija turime uh, užtikrinti, kad lėšos būtų skiriamos ir šio klausimo negalime atidėti, juk negali būti taip, kad 2009 metais nepanaudotos lėšos būtų baigiamas panaudoti 2013 metais. Tai visiškai neįmanoma pagal mūsų uh, biudžeto taisyklės ir todėl turime daryti spaudimą, tam, kad mūsų pradėtos operacinės programos būtų kiek įmanoma greičiau įgyvendintos, kaip to siekėme ir numatėme parlamente, o kitą vertus reikia pasirūpinti, kad lėšas būtų skiriamos laiku, kad jas galima būtų panaudoti per nustatytą laikotarpį. Taigi labai norėtųsi, kad uh, iš tikrųjų lėšas būtų skirtas, kad komisija tuo pasirūpintų. Na, o jeigu lėšų nepakaktų, tai galbūt pakoregavus biudžetą jas galima būtų skirti. Na ir uh, Galbūt komitetas galėtų sugrįžti prie preliminarus biudžeto komisijos parengto, prie komisijos parengto preliminarus biudžeto projekto, nes e, paprastai taryba čia daugiau šiaušiasi nei komisija. Dėkuoju, sako pirmininkė, ir būtų daugiau pastabų dėl biudžeto. Ar yra komisijos atstovas? Jeigu taip, galbūt jūs galėtumėte pakomentuoti iškeltus klausimus, o jei ne, tuomet, kiek manome greičiau, uh, atsiusimėms visą įmanomą informaciją, tuo pasirūpins sekretarėtas. Pone Šatler, prašau. Dėkuoju, panė pirminkė, norėčiau pastebėti, kad žaliųjų frakcija bet kuriuo atveju teiks pakeitimų. Maname, kad daug lėšų buvo panaudotas net, nesutinkamai su ES ir komisijos klimato apsaugos tikslais. Ir dažnai dėl to kyla konfliktų su aplinkosaugos teise ir todėl norėtųsi, kad biudžete į tai būtų atsižvelgiama. Tai yra, mes nenorime siūlyti naujos biudžeto eilutės, tiesiog sutinkame, kad kaip buvo suderinta, kad šie bandomieji projektai kurie truko dvies metus, kad jie būtų tesiami. Na ir kitos frakcijas e, atrodo taip pat tam pritarė, kad abu minėti bandomieji projektai būtų tesiami. Dėkoju už pastabas, ar būtų daugiau komentarų. Na kągi, e, sekretariatas pasirūpins gauti e, pageidavimą informaciją ir ją išplatins ir tiesiog norėčiau patikinti, kad kai komisija e, numato e, preliminarius įsipareigojimus ir rengia Uh, nuostatas dėl mokėjimų, tai reikia atsižvelgti du dalykus. Tai yra, pirmiausia, reikia pasižiūrėti kiekvienos operacinės programos uh, etapą, o taip pat reikia atsižvelgti ir į patirtį sukauptą vykdant programas praeitįje, tam, kad padėtį galėtume tinkamai įvertinti. Tai jeigu neprieštarausite, sekretariatas pasirūpins gauti informaciją ir ją išplūtins, išplatins. O, o data yra iki rūpjūčio 10 dienos. Kągi, pereikime prie paskutinio darbo atvarkės punkto. Tai yra kiti klausimai. Taigi, ar būtų kitų klausimų, kurias norėtumėte iškelti? Jei ne, tuomet galime baigti posėdį. Na, o savo ruoštų dar paprašysiu valdybos narių bei koordinatorių pasilikti koordinatorių posėdėje, o visiems kitiems